Ir taip pat turime užtikrinti, kad tos lėšos būtų panaudotos veiksmingai ir optimaliai. Ačiū už diskusijas ir lauksime tolesnių veiksmų. Pirmininkė, ačiū. Kolegos. Diskusija dėl ponios Lambert pranešimo dėl krizės poveikio pažeidžiamų grupių galimybėms gauti priežiūros paslaugas E, baigtos, balsuosime šiandien 12 valandą. Toliau pagal darbo atvarkę <clears throat> klausimas žodžiu Europos komisijai dėl Europos pagalbos telefono numerio 112 bei parlamento primtos rezoliucijos 2011 m. Liepos 5 dieną neįgyvendinimo. Klausimą žodžiu parengė du autoriai, jie jį ir pristatys. Ir visų pirma, noriu suteikti žodį poniai Hall dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Aš pati naudojausi 112 telefono numeriu, mano padėjėja taip pat juo pasinaudojo. Uh, Ir kai man prireikė tokios pagalbos, džiaugiausi, kad žinojau apie tokio numerio egzistavimą. Tačiau pusė Britų vykusių į užsienį praėjusiais metais nežinojo apie tokio pagalbos numerio egzistavimą. Todėl tikrai turime daugiau nuveikti e, skleisdami, skleisdami informaciją apie šio pagalbos telefono egzistavimą. Ir noriu paklausti komisijos, ką, jos, ką jį ruošiasi daryti E, vykdant kampaniją valstybėse narėse. Bet noriu akcentuoti galimybės gauti pagalbą žmonėms su negale. Daugybė milijonai ES piliečių negali naudotis 112 numeriu dėl to, kad jie mm, prastai girdi ar dėl kitų negalios problemų. Šiuo metu 112 telefonas yra prieinamas tik kaip telefono numeris. Ir 2011 m. deklaracijoje parlamentas paragino komisiją užtikrinti visiems lygias galimybės naudoti šio numerį, ypač žmonėms su negale. Komisija prieš keletą metų uh, rengė poveikio vertinimą ir prie išvados, kad uh, prastos klausos žmonės, prastai girdinti žmonės negalės naudotis šią paslaugą. Reikia Reikia skaitmeninio numerio, taip pat galimybių e, prisikšaukti pagalbą internetu. Savo rezoliucijoje parlamentas taip pat ragino skirti reikalingas lėšas ir, būtiny, ir taip pat ragino dėkti novatoriškas paslaugas, kurias galėtų teikti e, nuo, tinklo neprikla, pasite, nuo, nuo tinklo nepriklausančios aplikacijos tokia e, vertinimo testavimo programa galėtų padėti parengti gairias, e, ku, kuriomis remiantis būtų sukurtas pagalbos internetu telefonas, tokia paslauga. Norėčiau paklausti komisijos, kokių žingsnių jį ėmėsi, kad paremtų naujos kartos e, paslaugos e, teikimą 112 numeriu. Ir taip pat numatoma veiksmų planą. Ačiū. Takula. For... Ačiū ponas Takula, irgi vienas iš žodinio klausimo autorių. Ačiū ponė pirmininkė. Tiesa, kad šis klausimas dėl europinio Europinės telefono linijos 112 yra labai svarbus. Mes 2011 metais Liepos mėnesį priemėme sprendimą, dėl to tikėjomės, kad ta sistema pradės veikti pagal planus įvairiose ES valstybėse narėse. Tačiau gyvenimas nėra veiksmingas, yra vilkinamas ir tas klausimas, kurį šiandien pateikėme komisijai, yra kodėl taip yra. Tačiau mes kalbame apie labai svarbų klausimą. Kalbame apie piliečių saugumą, ypač esant katastrofai, nelaimiai, Žmonės turi žinoti, kad yra sistema, kurios pagalba suteikiama netidėliotina pagalba. Esant avariniai situacijai, žmonės turi pasikliauti pagalba, veiksmingai ir greitai teikiama pagalba. Ir dažnai tais atvejais, kai tokios pagalbos reikia, kalba eina apie išties didžiulius pavojus, kuomet kalba eina apie žmonių gyvybės. mobilumas yra labai aktualus dalykas ES. Dėl to svarbu, kad paslauga 112 būtų plačiai teikiama mūsų piliečiams, kad piliečiai galėtų gauti prieigą prie šios paslaugos keliomis kalbomis. Aš žinau, kad jeigu Prancūzijoje nori gauti šią paslaugą, vienintelė įmanoma kalba yra prancūzų kalba ir dėl to būtų labai svarbu, kad tie avariniai centrai, kurie dirba su linija 112, galėtų kalbėti bent jau angliškai, prancūziškai, vokiškai, stambiausiamis, populiariausiamis ES kalbomis. Kad ne tik viena kalba būtų teikiama pagalba, taigi lingvistinis klausimas čia irgi yra, yra aktualus. Žinoma, įvairiose valstybėse narėse paslaugos turi būti teikiamos vis, visomis oficialiomis to šalies kalbomis. Suomijoje, pavyzdžiui, švediškai, suomiškai ir sami kalba. Uh, Bet iš ties būtų labai naudinga, jeigu lingvistinis klausimas būtų išspręstas ir būtų teikiamos geresnės paslaugos. Veiksmingai suteikiama informacija, informacijos pateikimas, kad žmonės žinotų, jog egzistuoja tokia linija 112. Apklausos rodo, kad nedaug žmonių žino apie tokią telefono liniją. Taigi tikimės, kad komisija paskubės ir geriau informuos piliečius apie liniją 112. Dabar žodis komisarui ponui Han. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija pasirengusi geriau įgyvendinti pagalbos numerio 112 žinomumo klausimus valstybėse narėse, kreipdama dėmesį į parlamento pateiktus pasiūlymus. E, kartu su vicepirmininku komisijos Kalasu mes e, pakvietėme e, geležinkelių bendrovės savo keleiviams pateikti informaciją vykstantiems į užsienį apie tokį numerį ir jo naudojimo galimybėmis. Taip pat komisija pradėjo vaizdo klipų transliacijos kampanija valstybėse narėse. Sakant, gauti greitosios pagalbos paslaugas būtina žinoti, kaip pasinaudoti tokiu pagalbos numeriu Taip pat komisija atsižvelgdama į ekspertų pasiūlymus bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, siekdama parengti atitinkamus reikalavimus ir priemonės, kad būtų galima atitikti šiems kriterijams. Nelikrus tarnybos kartu su valstybėmis narėmis parengė atitinkamus <clears throat> reikalavimus, kriterijus, pagal kurios būtų galima suvienodinti pagalbos numerio 112 paslaugas. Tai daugiau skaidrumo suteiks ir palyginamumo, siekiant geriau teikti būtinosios pagalbos paslaugas valstybėse narėse. Komisija taip pat e, teiks daugiau dėmesio <clears throat> e, šios 112 numerio grįžtamosios sistemos tobulinimui valstybėse narėse. Europos Sąjunga finansuoja atitinkamus projektus, pagal e, kuriuos būtų galima palengvinti <clears throat> neįgaliems vartotojams naudojimuose šio pagalbos numeriu. Taip pat e, vaizdinės priemonės yra pasitelkiamas ir galvojama apie kitas standartizacijos priemonės. Ačiū komisijos nariui, dabar kalbės politinių frakcijų atstovai. Pirmasis kolega Švabas LP frakcijos vardu, prašau. Pane pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos, esu vienas iš, e, noriu padėkoti <clears throat> klausimui, kurį atsakoma žodžio autoriams, ypatingai kolegė Rapti Tun, dirbančioms <clears throat> bendrosios rinkos komitete, jos prieš, mė, prieš kelias mėnesius parengė atitinkamą pranešimą savo iniciatyvą. <clears throat> Šią temą šiuo metu turime nemažai problemų, baigdami kurti bendrąją rinką ir pagalbos numeris 112 e, teikiant tarp valstybinės e, pagalbos paslaugas yra geriausias pavyzdys, kad bendroji rinka nėra užbaigta, kadangi užsienį vykstantiems ES valstybių piliečiams dažnai yra sunku gauti tokią pagalbą, nes ne visose valstybėse narėse tinkamai galima naudotis šiuo pagalbos numeriu, todėl komisijos nariai būtina ir toliau daryti spaudimą valstybėms narėms, kad būtų pašalintos šios kliūtis susijusios su pagalbos numeriu egzistuojančios vis dar vidau, vidaus, tai yra bendroje rinkoje, tam, kad, kaip minėjo <clears throat> kolegė Takula, būtų galima e, teikti šios sistemos paslaugas keliomis kalbomis, nes šiuo metu e, sistema naudotis gali tik tie vartotojai, kurie kalba tos šalies, kurie nori gauti pagalbą kalba. Aš tikiuosi, kad e, elektroninio pagalbos skambučio automobiliuose sistema, <clears throat> kuomet bus įgyvendinama, su šia problema jau nesusidurs. Dabar socialdemokratų vardu Signalova ponė kalbės. Mėly kolegos, pagalbos teikimo numeris 112 yra viena svarbiausių iniciatyvų ES mastu, tai nemokamas numeris kiekvienam skambintojui patekusiam į nelaimę, nesvarbu, kur jis būtų Europos Sąjungoje, nepaisant to, kad teisės aktuose šis pagalbos numeris yra įtvirtintas, susidurima su nemažai kliučių, stengi, bandant juo pasinaudoti, todėl 2009 metų direktyvos nuostatos nėra pakankamai ir tinkamai įgyvendinamos. Noriu paminėti du specifinius aspektus. 27 direktyvos straipsnių garantuojama vienoda prieiga prie šio numerio neįgaliems piliečiams. 2013 metais yra labai ribotos galimybės e, kitais būdais išskyrus e, balso skambučiais prisišaukti pagalbos šiuo numeriu. Elektroninio pagalbos skambučio sistema įvykus eismo nelaimiai, e-call vadinamoji sistema turėtų, turėjo pradėti veikti nuo 2012 metų, tačiau tiesiogiai priklausoma nuo tinkamo vienas vienas du pagalbos skambučio sistemos veikimo. Noriu paklausti komisijos, kaip pastaroji ketina e, skatinti kurti tinkamą infrastruktūrą tam, kad būtų galima e, naudoti šio pagalbos skambučio pons Benin. Ačiū. Kiek Europos piliečių, skaitant Junktinės karalystės piliečius, žino, kad nesvarbu, kurie bebūtų Europos Sąjungoje, jie turėtų gauti prieigą prie pagalbos linijos 112. Turėtų, akcentuoju šį žodį. Tai yra viena konkretesnių priemonių pasiūlyta piliečiams, užtikrinant jų saugumą, apsaugą keliaujant Europos Sąjungoje, netgi gal, galint išgelbėti gyvybės tam tikromis aplinkybėmis. Tačiau problema yra dėl žinojimo. Piliečiai tiesiog nežino, kad egzistuoja tokia paslauga. Taip pat yra daug problemų dėl valstybių narių įgyvendinimo. 17 pažeidimų, 17 pažeidimų procedūrų buvo pradėta komisijoje dėl to, kad trūksta e, skambintojo lokalizavimo e, sistemos ir panašiai. Linijos 112 įdėgymas yra būtinas, ką, ką tik sakė ponė Sehalova. Šis elektroninio skambučio sistema yra įdėkta automobiliuose ir jį naudojama avarijos atveju. Svarbu, kad valstybės narės pagerintų linijos 112 veikimą tam, kad būtų galima automatinius skambučius priimti iš automobilių ir prieš privalomai taikant e, tokios sistemos įdėgymą visose automobiliuose. Taip pat e, mobilaus e, telefono, mobilaus telefono galimybę, galimybę mobilių telefonų e, prisiskambinti šiuo numeriu. Taigi, ar komisija yra pasirengusi įdėkti šią sistemą plačiai ir kokie yra tolimesni komisijos planai, atsižvelgiant ir į infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę Dabar žinome, kad mobilaus tinklo sistema nėra įdėkta nuosekliai visur ir jeigu nėra mobilaus ryšio, tiesiog tas vienas vienas du linija nėra įmanoma prisiskambinti. Ačiū, ponė Benjon, ponė Izabel Duron, žaliųjų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Man sunku suvokti, kodėl kai kuriuose srityse mes e, einame e, priekin kiek įmanoma greičiau, pavyzdžiui, biudžeto, kitose ir valstybėms narėms daromas spaudimas, didžiulis spaudimas įdėkti reikalingas priemonės. O tuo tarpu čia Praėjus daugelį metų negaliu suprasti, kodėl e, yra tokia pati situacija, kad 112 pagalbos numerio nežino žmonės. Tik vienas iš keturių apie tai žino. Galbūt reiktų daryti spaudimą ir renkti, sutelkti įvairius komisijos direktoratus, kurie galėtų m, užtikrinti, kad pažanga šioje srityje įvyktų. Ar kita vertus problemos lypi valstybėse narėse? valstybės narės galėtų tai pareikšti ir mes akcentuotume e, būtinybę spręsti problemas šioje srityje. Dar vienas svarbus dalykas e, šiais laikais, kuomet 21-ame amžiuje pasiekėme tokį, tokią technologijų technologijų pažangą ir negalime užtikrinti, kad toks telefono numeris būtų prieinamas visų, visoje valstybių teritorijoje, yra nepriimtina. Aš manau, kad būtina daryti didžiausią įmanomą spaudimą ir tikiuosi iš komisijos e, sparčių rezultatų. E, taip pat tikiuosi, kad bus sutelkti komisijos direktoratai, kad, kad netrukus artimiausio ateityje šis telefono pagalbos numeris būtų prieinamas visiems piliečiams. Ačiū. Toliau e, AKR frakcijos vardu ponas Harbour. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiek tiek nuvilia tai, kad parlamentui vėl tenka daryti spaudimą komisijai šiuo tikrai svarbiu klausimu. Aš noriu e, išsakyti komplimentą kolegams, kurie dirbo rengiant šį pranešimą. Aš, reng, aš buvau pranešėjęs dėl. E, Dėl paslaugų direktyvos, kuria buvo pa, pa, ir pranešime rengiu 2002, ir ten rekomendavome komisijai įdėkti 112 pagalbos e, numerį. Tai akcentuota visuotinių paslaugų kontekste. Apie tai kalbėjo ponas Švab. Žinoma, valstybės narės privalo prisijimti joms tenkančią atsakomybę, bet ponė pirmininkė, noriu kalbėti apie tai, ko neminėjo mano kolegos. Tai yra galimybės aptikti skambinančiojo vietą. Uh, Tai yra puikia galimybė, papildoma informacija ir galimybė suteikti e, sudėtingoje padėtyje atsidūrusiems žmonėms. Tai, tai papildytų elektroninės, skaitmeninės paslaugos, skaitmeninio skambučio e, paslaugą. Reikia įdėkti bendrus techninius standartus, kad būtų galima gauti patikimą e, informaciją greitai, bet tai dar reikia pateikti, nors technologija to pasiekti egzistuoja. Primiktinai raginčiau komisijai susikaupti, patvirtinti techninius standartus dėl skambinančiojo vietos informacijos apie skambinančiojo vietą ir e, visus šios siūlymus nedelsiant įdėkti. Pirmininkė, ačiū ponė Harbour. Dabar ponė Anderson. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Privalome pagalbos numeriui skirti visą reikalingą dėmesį ir noriu paklausti komisijos, ką dar galime nuveikti, nes parlamentas e, rezoliuciją šiuo klausimu patvirtino 2011 ir joje ragino sparčiau įdėkti šią iniciatyvą. Dėje rezultatai mūsų netenkina, kaip girdite šiandien parlamente. Tenka apgailestauti, kad e, Eurobarometro e, pastaraisiais duomenimis Tik tai ketvirtadalis respondentų galėjo nurodyti, kad 112 e, yra pagalbos numeris, kuriuo galima skambinti bet kurioje Europos vietoje. Mano šalyje, Airijoje, tik 40 procentų gyventojų e, galėjo paaiškinti, kaip gauti pagalbą, kokiu numeriu skambinti. Reikėtų, kad vyriausybės geriau e, skleistų informaciją apie tai. Tai tikrai nepriimtinas Europos mm, Sąjungos lygmenių, tai mano šalies rodikliai tikrai nėra tenkinantis. Ar tie atostogų, prasidėjo atostogų metas, daugybė žmonių keliauja užsienį, todėl ypač aktualu nepamiršti apie pagalbos numerį 112. Reikia vykdyti informacijos kampaniją apie tai. Aš stengiuosi inicijuoti tokias informavimo kampanijas. Bet aš pritariu susirūpinimui, kurį išreiškė ponia Hall savo pasisakymę apie tai, kaip svarbu užtikrinti lygias e, galimybės naudotis 112 numeriu, e, ypač žmonėms su klausos sutrikimu. Ačiū, pana Anderson. Dabar teiksim žodį kitiems kalbėtojams Tūnum Honstein. Pirmoji kalbės pusantros minutės. Ačiū, pane pirmininkė. Europos Sąjungos statistiniai duomenys, kalbant apie eismo nelaimės, labai, labai liūdinantis. 40 tūkstančių europiečių žūsta keliuose, 150 tūkstančių kiekvienais metais tampa neįgaliais. Dėl šių įvykių eismo nelaimės 2004 buvo devinta mirčių priežastis ir iki 20 2006 metų e, kelių eismo nelaimių <clears throat> aukos. E, kelių eismo nelaimės taps trečia svarbiausia mirčių priežastimi e, pagalbos 112 numeris galėtų išgelbėti tūkstančių žmonių gyvybės, pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms, džiaugiuosi abiejomis komisijos iniciatyvomis dėl e-call sistemos, kurią galima išgelbėti 3000 žmonių per metus, tačiau ta sistema niekuomet neveiks, jeigu neveiks pagalbos numeris 112 visoje ES teritorijoje ir būtent šis klausimas mums šiandien yra ypatingai svarbus. Ačiū uždėmesi, žodis ponui Tarabelai. Pane pirmininkė, komisijos nariai, visi kolegos konstatuoja tą patį. Numerio 112 žinomumas nepakankamas, kas ketvirtas tik tai pilietis žino šį numerį. Ir taip pat visa sistema yra pakankamai netobula daugelį valstybių narių. Tuo tarpu ECOL sistema komisijos paramos susilaukė daug greičiau. Ir e, parlamento nariai dalyvauja su įvairiose komisijos įsteigtose darbo grupėse, tačiau reikėtų užduoti kelius klausimus. Pirmasis klausimas susijęs su to, ar komisija ką nors nuslėpė dėl pagalbos numerio 112 sistemos veikimo. <clears throat> Koks yra metinis 112 numerio biudžetas palyginti su ECOL sistema ir kaip būtų galima pagerinti bendradarbiavimą tarp atskirų komisijos tarnybų atsakingų už šios klausimus. Taip pat, aiškiai, pareikšti, kad e, finansavimas 112 pagalbos numerio yra e, tas klausimas, kuris yra labai svarbus ES piliečiams, kadangi e, patekę į sudėtingą padėtį ištikti nelaimės piliečiai e, norėtų turėti kažkokį numerį, kurio galėtų pasikliauti, kurio galėtų paskambinti, gauti pagalbą. Taigi, prašome daugiau informacijos. Pone Arkin, 23 pagrindinių paslaugų direktyvos straipsnis numato vieną bendrą pagalbos numerį Europos Sąjungoje, 112. Paskambinus šiuo numeriu turi būti suteikiama pati geriausia pagalba pagal atitinkamoje valstybėje galiojančią pagalbos suteikimo sistemą. Piliečiai turėtų pasitikėti šiuo numeriu, kadangi skambindami kartais e, jie sprendžia gyvybės mirties klausimus. Privaloma užtikrinti teikiamų pagalbų tinkamą teikiamos pagalbos kokybę, e, skelbti atitinkamus duomenis, juos palyginti, noriu paklausti, ar komisija kaupia, renka tokius palyginamosius duomenis, e, kaip veikia europinių lygių ši pagalbos sistema palyginti su nacionalinėse valstybėse veikiančia e, pagalbos sistema skambinant e, nacionaliniais numeriais. Noriu paklausti, ar tų duomenų vertinimo metodika užtikrina palyginimo bešališkumą ir kur šie duomenys yra skelbiami. Ačiū poniai Harkin, poniai Kochų žodžiu. Ačiū, mėly kolegos. Ar jūs asmeniškai buvote patekę į tokią sudėtingą situaciją po eismo įvykio ar e, kitomis gyvybei pavojų keliančiomis aplinkybėmis. Ir jūs galite prisiminti, turbūt, jeigu patektų į tokią padėtį, kad sunku yra prisiminti, kokį numerį skambinti. Jeigu Britas atostogauja Lenkijoje arba Latvijos pietų Prancūzijoje, tai jam svarbu žinoti, kad yra vienas viso ES veikiantis pagalbos numeris. Jį turi įsidėmėti visi žmonės, kadangi bendroje rinkoje visi galime patekti į tokią padėtį, šis pagalbos numeris 112 yra ypatingai svarbus, siekiant įgyvendyti elektroninės pagalbos iš, iškvietimo sistemą e-call. Bendras pagalbos e, numeris yra tampa dar svarbesnis, todėl parlamentas e, pranešime savo iniciatyvą dėl e-call sistemos siūlo susijęti šią sistemą su 112 pagalbos numeriu. Tik tokiu būdu būtų galima e, sukurti visoje es teritorijoje veikiančią nemokamos pagalbos teikimo sistemą, nieko nediskriminuojant. Pagalbos teikimo e, sistemos turi būti grindžiamos 112 e, pagalbos numerio paslaugomis. Noriu paklausti komisijos nario, ką jis kokiu veiksmu įsimasi, kad tai būtų padaryti. Panas Ertuk dabar kalbės. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Kommissar. Ačiū, pan pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Jau 91 metais valstybės narės susitarė dėl bendro pagalbos e, telefono numerio. Nepaisant to, kad tas susitarimas buvo pasiektas jau seniai, tik 25 procentai es piliečių žino apie tokio pagalbos telefono numerio egzistavimą, padėtį reikia keisti, nes Italijoje tik 5 procentai žmonių žino apie tokio numerio egzistavimą, Lenkijoje 50 procentų. Žinau, kad e, kitas labai svarbus dalykas e, yra susijęs su skambinančiojo padėties e, nustatymu turime rasti būdų, kad ir užsienyje, kur sudėtinga susikalbėti, būtų automatiškai nustatoma skambinančiojo buvimo vieta ir e, reikėtų derinti būtent šią sistemą su ECOL sistema. Kiek aš žinau, tik 2014 metais atitinkamos komisijos tarnybos turės pateikti konkrečius pasiūlymus. Tai noriu paklausti, kad jeigu tik 2014 metais bus pateiktas pasiūlymas, tai kada komisija apskritai sugebės parengti tinkamą teisės aktą. Tik noriu paklausti, kaip komisija galėtų greičiau šioje srityje imtis veiksmų. Ačiū, ponia Galpėlis, dabar kalbės. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisarė, dėkoju už pateiktą informaciją ir tai, kad šiam klausimui skiriate reikšmės ne tik teoriškai, bet ir praktiškai kad turi vykti nuolatinis peržiūros e, vertinimas, bandant įsitikinti, ar ta sistema, kuri gali išgelbėti gyvybės, veikia valstybėse narėse. Aš norėčiau pasidalinti savo patirtimi. 2006 metais sistema buvo įdėkta Vengrijoje ir nuo 2012 metų 19 milijonų eurų mes skyrėme sistemos propagavimui, atsisakėme ankstesnių numerių ir įvedėme šį naują bendrą europinį numerį Vengrijoje. Aš manau, kad tikslai turi būti labiau skatinami ir sutinku su ponu Harbar, būtent, kad 21 amžiuje nėra įmanoma įdėkti sistemos be bendros duomenų e, paieškos sistemos ir lokalizavimo sistemos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad turi būti užtikrinama bendra prieiga visiems piliečiams prie šios sistemos, ypač ir tiems, kurie gyvena su negale, nes jiems yra išties labai sudėtinga pasinaudoti šią sistemą. Mano patirtis e, šiuo atveju nėra labai gera, kai kuriuose valstybėse narėse aš bandžiau skambinti šiuo numeriu ir yra įvairių būdų, kaip galima prisijungti prie tos linijos. Tačiau tai tikrai netitinka mūsų lūkesčių. Reikia suvienodinti tą sistemą, kad ji būtų vienodai taikoma visose valstybėse narėse. Manau, kad šios diskusijos yra labai svarbios, tikslai yra reikšmingi ir visi teigia tą patį, kreipiasi į komisiją ir prašo, kad labiau būtų skleidžiama informacija apie šią liniją ir kad žmonės apie, žinotų apie jos egzistavimą ne kažkada ateityje, o dabar reikia imtis priemonių dabar, esame atviri bendradarbiavimui ir tikimės atitinkamų gairių ir nuorodų už komisijos. Ačiū poniai Gal Belč, Bidenholzer. Pagalbos telefono numeris 112 vertintiems teigiamai, siekiant užtikrinti nemokamą pagalbą ES teritorijoje, tai galėtų tapti sėkmės istorija, tačiau dėje niekas jo nežino. Aš pats atlikau tam tikrą eksperimentą savo rinkimų apygardoje, ne visiems galima naudoti šį numerį, ypač žmonėms su negale negalima ir tai tampa. Uh, uh, Europos nesugebėjimas spręsti problemas simboliu. Negaliu suprasti, kodėl neįmanoma e, įdėkti tokios bendros pagalbos teikimo sistemos, skambinant šiuo numeriu. Šiuo numeriu. Tai galėtų tapti įrodymu, kad iš tiesų galima nuveikti kažką bendro. Todėl manau, kad būtent šiuo atžvilgiu labai svarbu užtikrinti, kad sistema pradėtų veikti. Ačiū, pana Kadek žodis. Ponios ir ponai, mėly kolegos, juk daugelis iš mūsų esame susidūrę su tokia nelaimė užsienio valstybėje ir, ir turime žinoti, kokiu numeriu kreiptis ieškant pagalbos. Taigi reikia Europos Sąjungoje į, plačiau įdėkti šią sistemą. Ispanijoje, Lenkijoje, Čekijoje šis numeris turi būti naudojamas siekiant e, pagalbos bet kur Europoje. Tai turi būti ne, nemokama linija. Ir tikrai europiečiai, kurie keliauja į kitas valstybės narės, susiduria su įvairiomis problemomis, kuomet jiems reikalinga pagalba. Liko tik metai iš, iki Europos parlamento rinkimų ir mes turime pranešti apie šią svarbę iniciatyvą piliečiams. Ne tik ES institucijų pareigūnai keliauja į užsienį ir naudojas ir gali naudoti šiuo numeriu. Ir ypatingai tokiu sudėtingu laikotarpiu mes turėtumėme reklamuoti labiau šį numerį. Ir taip pat prieiga turėtų būti gerinama. Ir jeigu operatorius kalba tik tai viena ES kalba, tuomet e, pagalba negali būti suteikiama efektyviai. Taigi daugiakalbystės daugia principas juk veikia visoje ES. Taip pat turi būti pagerinama sistema, nes apie 6 milijonai per metus e, tikimasi tokių tiek skambučių. Taigi sistema turi būti e, veiksmingesnė ir negalime, aišku, e, diskriminuoti piliečių, nes yra e, kurčių, klausos negalę turinčių žmonių, taigi turime e, padėti ir jiems. Taip pat turime kaupti duomenis ir juos sistemingai analizuoti. Dėkuoju. Ačiū, ponia Kadekai. Dabar prasidės pasisakymai pagal procedūrą. E, prašau žodžio. Pirmiausia, ponia Jordan. Ačiū. Bendraudama su žmonėmis naudojasi socialinės žiniasklaidos tinklais, kurie yra tikrai naudingi tokiu atveju. Ir aš paklausiau žmonių, ką jie mano apie pagalbos numerį 112. Mane nustebino, kai žmonės e, atsakė, mane nustebino tai, kad žmonės Slovenijoje žino apie tokį numerį, jie pasakoja apie savo patirtį, e, kaip teko pasinaudoti šiuo numeriu ir bendrai patirtis yra gera. Todėl noriu draugės su kolegomis paraginti komisiją parengti veiksmų planą, kuris apimtų visas reikalingas priemonės, kad užtikrintume geresnę kokybę naudojantis šiuo pagalbos numeriu. Reikėtų uh, e, skleisti gauti informaciją. Reikėtų taip pat užtikrinti galimybę gauti informaciją apie skambinančiojo vietą, suteikti galimybės žmonėms su negale naudotis šią paslaugą. Daugia kalbystės aspektas taip pat yra aktualus, nes kartais tai, tai susijęs su mūsų saugumu. Ačiū, ponė. Jordan, dabar ponas Matula. Ačiū, ponė pirmininkė. vertindami pagalbos numerio dėgymą visoje Europos Sąjungoje, prieiname išvados, kad tai susijęs su problemomis. Tik 26 procentai europiečių apie tai žino. Yra ir kliučių užtikrinant šios paslaugos sklaidą. Reikia šalinti tuos kliučius, tuos kliūtis. <laughs> Dar vienas dalykas. Galimybė gauti informaciją apie skambinančiojo vietą, taip pat reiktų nepamiršti žmonių su negale ir suteikti jiems galimybę, visas galimybės naudotis šią paslaugą. Kaimo vietovėse e, šios paslaugos apreptis yra prastesnė, yra iškila problemų užtikrinant šią paslaugą. Dar vienas svarbus klausimas - tai įranga e, pagalbos teikimo tarnyboms reikės, reikėtų užtikrinti, kad planai gyvendinami pasienio regionuose būtų koordinuojami šioje srityje. Ačiū toliau, pane Pendergast. Ačiū. Kaip ir kiti kalbėtojai šį rytą, sutinku, kad e, stinga informuotumo apie pagalbos numerį 112, nes airijos žmonės nurodė net tokį neteisingą numerį, kuriuos skambintų iš patekę į nelaimę. Nors per pastarosius metus informacija, e, informatumas išaugo, tačiau e, turime dar suintensyvinti pastangas, nes tai pagalbos numeris, kuris galėtų išgelbėti gyvybės, tai ypač aktualu ir žmonėms, kurie jaunimui, kurie važiuoja studijuoti svetur. Uh, E, reikia nepamiršti alternatyvių galimybių e, žmonėms su negale, mobilaus ryšio apriektis kaimo vietovėse, kur yra aktuali šiame kontekste išlieka problema. Aš ska, sveikinu ponę Senhalovą, kuri rengė šią, šį pranešimą ir tikiuosi, kad komisija padarys išvadas. Ačiū, ponas Keli. Kamagos, Uktron. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Be jokios abejonės, tai yra labai aktuali tema, ypač tiems, kurie keliauja ir kurie neturi giminių ar draugų, bičiulių, kuriems gali skambinti, kuriuos kreiptis, jeigu patenka į pavojų. Dėl to labai svarbu, kad daugiau dėmesio būtų skiriama šiai telefono linijai Pritariu tam, ką sakė komisaras Hans, sveikinu jo žodžius dėl to, ką jis ketina daryti tam, kad daugiau dėmesio būtų skiriama numeriu 112. Šalia to, ką sakė Fiona Hall, mes e, iš ties turime plačiau paskelbti informaciją apie šį numerį ir taip pat padėti žmonėms, ypatingai e, klausos negalę turintiems e, padėti naudoti šią liniją. Taip pat tai, ką sakė ponas Takula, galbūt vokiečių, anglų ir prancūzų kalbos turėtų būti naudojamos, o vėliau galbūt galima įtraukti ir kitas kalbas. E, ponas Toireris. Pane pirmininkė, komisijos nary, pagalbos e, telefono numeris 112 gali išgelbėti gyvybės ir dabar vis daugiau žmonių keliauja, tačiau norėčiau pakalbėti apie subsidiarumą. Klausimas, ar ES čia privalo spręsti klausimus. Jos vietoje valstybės narės jau būtų galėjusios seniai tą sistemą įgyvendinti, tačiau atrodo, kad e, sistema vis tiek neveikia. Tai reiškia, kad valstybės narės pačios negali šio darbo atlikti, siekiant geriau padėti piliečiams reikėtų ES čia imtis veiksmų, todėl kad pačios valstybės narės nesugebėjo dirbti piliečių žmonių labui. Ačiū uždėmesi, ponai Handlik žodis. Poniai. Ponios ir ponai, šiandien kalbame ne tik apie e, trūkumą teisės aktų, tačiau pirmiausia apie nepakankamą jų įgyvendinimą. Po priimtų sprendimų dėl pagalbos numerio 112 jau praėjo keli metai, tačiau didžiu, didelė dalis europiečių apie jį dar nežino, o jeigu mėgina šią sistemą pasinaudoti, e, mato, kad sistema neveikia, užuot sulaukia konkrečios pagalbos, jie gauna tik patarimų kokiu kitu numeriu skambinti, todėl uh, Reikia galvoti apie tai, kaip geriau pasinaudoti numerio 112 galimybėmis teikiamomis. Parlamentas šios sesijos metu patvirtino rezoliuciją dėl kelių eismo saugos, kurioje kalbama apie e-call pagalbos sistemos įdėgymą lengvuosiuose automobiliuose. Ši sistema susijusi su 112 pagalbos numeriu. Tokiu būdu pagalbos tarnybos galėtų greičiau reaguoti, suteikti pagalbą. Komisija dėl sistemos 112 jau pateikė atitinkamus pasiūlymus, tačiau vėl kyla klausimai dėl pasiūlymų įgyvendinimo. Prašau komisijos skirti jiems pakankamai dėmesio. Ponai Oberma ir žodis ačiū. Pone pirmininkė, pagalbos teikimo telefono numeris Europoje bendras yra labai svarbus, tačiau būtina e, suderinti šią sistemą su nacionalinėmis pagalbos teikimo sistemomis tam, kad e, skambučiai būtų tinkamai peradresuojami valstybės narės Europos Sąjungoje turėtų pasiekti panašaus lygio priimant skambučius, juos apdarojant ir teikiant pagalbą. Todėl būtina remtis geriausią sukauptą patirtimi, įdėgiant bendrą sistemą, mokytis iš tokių šalių kaip Austrija. Todėl nustatant veiksmingumo kriterijus reikia pasitelkti į rezultatus orientuotą vertinimo požiūrį E, sudaryti atitinkamą e, sąrašą e, svarbių aspektų ir kriterijų tam, kad paskambinę šio pagalbos telefono piliečiai gautų tinkamas paslaugas. Dabar pradėkime pasakymus pagal procedūrą, prašau žodžio. Ponai Pots, steikiamas žodis. Ačiū pagalbos numerio 112 klausimas e, susijęs su pasitikėjimu bendraja Europa. Kai nebeliko sienų, daug žmonių keliauja, saugum, saugos klausimai tampa labai svarbiais, todėl klausimas tik tai kaip geriau tą sistemą įgyvendinti praktikoje, galbūt ir galėtų geriau stebėti, kaip veikia ta sistema atskiriuose valstybėse narėse, geriau koordinuoti veiksmus, daugiau dėmesio skirti daugia kalbystės principui, e, atsižvelgiant į tai, kad patekus į nelaimę kilus grėsmiai gyvybei, e, tos gyvybės išsaugojimas labai daug priklauso nuo pagalbos suteikimo greičio. Taip pat turėtume raginti visus mobilaus ryšio operatorius, kertant valstybių sienas, informuoti savo klientus apie galimybę pasinaudoti numeriu 112. Tai būtų nemokama reklama visiems piliečiams. Ačiū dabar žodis komisijos nariu Hanu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju gerbėmiems parlamentarams už tai, kad parodė tokį didžiulį susidomėjimą pagalbos linija 112. Komisija išlieka budri ir toliau teiks paramą valstybėms narėms, kaip buvo nurodyta anksčiau. Mes informuosime nuolatos parlamentą, kokie ES lygmenių priimami sprendimai šiuo, šioje srityje. Taip pat norėčiau Jūs paraginti toliau skatinti valstybės narės integruoti linijos 112 e, sistemą į savo politikos sritis. Kolegos, diskusijos dėl žodinio klausimo baigiamos. Kitas darbo tvarkės punktas yra ponios kamera vert pranešimas dėl televizijos su ryšio galimybėmis ir aš dabar norėčiau pakviesti